Okay, friends. Um, na... Draugai, pratesėme mūsų posėdį dialogas ekonominiais klausimais ir keitimasis nuomonėmis dėl 2018 Europos semestro šalims skirtų konkrečių rekomendacijų noriu šiltai pasisveikinti su ponu Dombrovskiu komisijos vicepirmininku atsakingu už eurą ir socialinį dialogą, ponė Taisen atsakinga už užimtumą socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą. Jie sutiko ateiti į mūsų bendrą EMPL ir ECON komitetų susitikimą, dalyvauti dialogė ir keisis nuomonėmis dėl šalims skirtų konkrečių rekomendacijų. Deja, komisijos narys Moskovici atsakingas už ekonominius ir finansinius reikalus, apmokestinimą ir muitus turėjo atšaukti savo dalyvavimą šiame susitikime dėl kelių vykstančių renginių susijusių su Europos vadovų taryba, kuri vyksta šiandien ir rytoj, kaip žinote. Komisijos atstovai pristatys šalims skirtas rekomendacijas, kurios parengtos komisijai parengus nacionalinių reformų ir stabilumo konvergencijos programų vertinimą, kurias mm, pristatė valstybės. Taryba turėtų šias rekomendacijas patvirtinti Liepos 13-ąją. O po to valstybėms narėms tenka gyvendinti tas rekomendacijas E, įtraukiant jas į nacionalinės ekonomikos ir biudžeto politikos planus 2018-2019. Laikantis jau nusistovėjusios praktikos ir atsižvelgiant į diskusijoms kitą reiką, laiką bei e, bendrą su ekonomikos komitetu posėdį šis e, renginys vyks štai kaip. Žanginiai pasisakymai truks iš viso 15 minučių Arba gal šiek tiek ilgiau, nes pono Moskovici nėra prireikus. O po to bus klausimų ir atsakymų raundas. Ekonomikos ir užimtumo komitetų nariai galės užduoti klausimus. Bet nariai turėtų laikytis pasisakymui skirto laiko. Po to ponė <clears throat> Tyson turės išeiti už 11.45. Ji turės nueiti, dalyvauti pasirašymo e, iškilmėse, kur bus, nes bus pasirašoma e, dar, darbuotojų komandiravimo direktyva. Tuo ir baigsiu, bet dabar žodį suteiksiu ponui Dombrovskijui. Prašau. Ir tikrai e, Nekantriai norime išgirsti, ką mums papasakosite. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, džiaugiuosi galimybę būti čia draugė su komisijos nare Taisen, pristatyti komisijos rekomendacijas dėl ekonominės politikos kitiems 12 mėnesių pusantrų metų. Komisija jas patvirtino praėjusią savaitę, o Europos vadovų taryba turėtų patvirtinti jas šią savaitę ir po to taryba patvirt, jas patvirtins Liepos mėnesį. Mūsų rekomendacijos sutelktos su tris politikos prioritetos - investicijas, infrastruktūrinės reformas ir fiskalinės e, paskatas. Atižvelgiame į valstybių narių padėtį ir taip pat iššūkius iškylančius kiekvienai valstybei nariai. E, integruota integruotos eurozonos e, srities rekomendacijos išdėstytos eurozonos rekomendacijose. Taip pat e, nepamiršome Europos socialinių teisų ramsčio socialinės apsaugos sistemos darbo rinkos, apie tai kalbės Marian Tyson. Ypač akcentavome socialinį dialogą bei socialinių partnerių įtraukti į reformų procesą. E, sustiprinome dialogą su vyriausybėmis, parlamentais, socialiniais partneriais ir suinteresuotų grupių atstovais, kad valstybių narės jaustųsi šių procesų savininkėmis. Komisija investuoja į demokratinės diskusijas ir džiaugiuosi mūsų reguliariai vykstančiais keitimaisiais nuomonėmis su jumis. Aš pats nuolatos palaikau ryšį su valstybėmis narėmis, susitinku su svarbiais nacionaliniais veikėjais, tą patį daro ir kiti komisijos nariai. Šis dialogas padeda mums e, išsiaiškinti svarbiausius iššūkius, reikalingiausias reformas bei e, sritis, kur reikia investicijų. Mūsų rekomendacijos parengtos labai konkrečiame ekonominėje ir socialinėme kontekste. Europos ekonomika vystosi sparčiausiai per dešimtmetį, augimas, kaip prognozuojama, toliau didės, bet šiek tiek lėčiau šiais ir kitais metais. Užimtumas yra rekordiškai aukštas, investicijos atsigauna, o viešųjų finansų padėtis gerėja. Uh, makroekonominių disbalansų e, atitaisimas e, vyksta, tačiau nežiūrint pažangos privat privataus ir viešojo sektoriaus paskolos ir blogų paskolų kiekis dar išlieka nemenkas. Pastebimas protekcionizmas e, globalinėme kontekste, gyvendinant reformas, reaguojant į mūsų rekomendacijas. Tas atsakas buvo nevienodas ir netolygus. lygus Dėl, viso, dėl visų šių veiksnių dar svarbiau tinkamai išduoti priemonės ir stiprinti atsparumą. Tai reiškia, kad reikia struktūrinė reformų, sprendžiant e, silpnasias struktūrinės sritis, stiprinti fiskalinius buferius vidutinės trukmės laikotarpiu. Daugeliu šalių reikia gerinti aplinką verslui, produktų ir paslaugų rinkas, mums reikia ir daugiau inovacijų. Rekomenduojame sustiprinti valstybės valdymo sektorių, gerinti valdyseną ir tuo pat metu stiprinti kovą su korupcija. Reikia testinių pastangų modernizuojant darbo rinkas ir socialinės apsaugos sistemą problemas. Kai, šali, kai kurias šalis raginame gerinti pensijų ir sveikatos apsaugos sistemų tvarumą, nes senėjantis gyventojai taps iššūkiu beveik visose valstybėse narėse. Reikia daugiau pastangų tobulinant švietimo sistemas, įgūdžių, mokymo sistemas ir visą gyvenimą trunkantį mokymasi. Trečdalis mūsų rekomendacijų skirtos darbo rinkai ir socialiniams iššūkiams. E, gerai veikianti ir atspari ekonomika mums visiems rūpintis tikslas. Tai, kas įvyksta vienoje šalyje, gali pasijusti ir kitose. Todėl norime geriau e, paremti valstybės narės joms įgyventinant reformas, kad ekonomika taptų konkurencingesnė ir įtraukesnė. Todėl pasiūlėme didinti finansavimą struktūrinėms reformoms iki 2020-ųjų ir parengėme paramos programą laikotarpį po 2020-ųjų. Komisija taip pat pateikė pasiūlymus dėl stabilumo ir augimo pakto, kuriems taryba pritarė praėjusią savaitę. Taip pat e, patvirtintas komunikatas dėl e, stab, e, lankstumo, peržiūrė, lankstumo peržiūros stabilumo ir augimo pakte. Pradėt, užbėg, nutraukta deficito procedūra pradėta prieš Prancūziją, nes deficit biudžetą Prancūzija sumažino E, biudžeto deficitą. Tik tai Ispanijai toliau taikomi korekciniai e, mechanizmai numatyti stabilumo ir augimo pakte. Ispanijos atveju parengėme ir priemonių e, plano projektą vakar. Komisijos kolegė patvirtino ir prie, priemonės Vokietijai, kurios atitinka stabilumo ir augimo paktą. Antra, įvertinome, kaip Italija ir Belgija įgyvendina įsiskolinimui keliamus kriterijus. Nesiūlome pradėti procedūrų pagal perteklinę biudžeto, dė... biudžeto procedūrą dabar. Svarstome Rumunijos ir Vengrijos atvejus. Taip pat patvirtinome, kas du metus rengiama konvergencijos ataskaita, domėjomės, kaip šalis atitinka konvergencijos kriterijus ir kaip nacionaliniai teisės aktai atitinka ES e teisės aktus euros rytyje. Nei viena iš šešių šalių ištirtų netitinka kriterijų dėl euro įsivedimo. Kroatija, Bulgarija ir Švedija E, tenkina nominalius kriterijus, išskyrus dėl e, valiutų, kurso, valiutų keitimo kurso reikia antrojo e, e, mechanizmo čia. Ekonomikos ir pinigų sąjunga. Dirbame e, darbas rengiant bendras fiskalinės priemonės yra ne alternatyva, tai būtinybė, jeigu norime, nes visos visų šalių ekonominės sistemos yra tarpusavėje susijusios, todėl ekonomikos srityje pasieksime gerų rezultatų tik tuo atveju, jei visos valstybės e, eis priekinį gyvendindamos reformas. Ačiū. Uh, okay. uh, Ačiū. Turėtume dabar suteikti žodį poniai Tyson. Uh, Ačiū, pan pirmininkė. Gerbimi Europos parlamento nariai, valdys jau minėjo, kad ekonomika auga pačiu greičiausiu tempu per pastarąjį dešimtmetį. Tai reiškia, kad turime galimybę žvelgti toliau į priekį e, ir kurti pagrindą E, tvariam ilgalaikiam ir įtraukiam ekonomikos saugimui, tam reikės atitinkamų e, buferių, e, kad galėtume atremti poveikį užimtumui ir socialiniai politikai, jeigu kiltų sukretimo ateityje. Visi kūrėme ir norime stiprios ekonominės socialinės Europos 280 milijonų žmonių. 2016 ketvirtyje turėjo darbą Europoje, tai yra rekordinis skaičius nedarbo lygis siekia 7,1 procentą ir artėja prie iki krizinio lygio. Valstybės narės e, vykdė per pastaros metus taupimo politiką, reformas ir jos pradėjo nešti vaisių. Žinoma, e, tie pokyčiai ekonomikos ne visur juntami. Kai kuriuose šalise - Graikijoje 21 procentas, Ispanijoje 17 procentų nedarbo lygis ir kai kuriuose regionuose taip pat uh, yra aukštas nedarbo lygis tarp kai kurių visuomenės grupių, pavyzdžiui, jaunimo. Ekonominė neligybė yra šiek tiek didesnė nei iki krizės, nepaisant to, kad jos lygis išlieka stabilus per pastaros dviejus metus ir Europos e, Sąjungoje nuo 2010-ųjų kai kuriuose valstybės narėse e, smarkiai padidėjo. Taip pat kalbant apie apie ant skurdo ribos gyvenančius asmenis e, siekia 203 procentus, didėjimas šioje srityje sustojo, tačiau atsiliekame nuo tikslų, užsibrėžto iki 10 metų, kai kuriuose valstybės narėse nuo 2010 skurdžiai gyvenčių žmonių skaičius ženkliai padidėjo, tai reiškia, kad ir toliau būtina vykdyti reformas, kurios prisidėtų ne tik prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, tačiau taip pat ir prie socialinio teisingumo, neligybės, skurdo mažinimo bei socialinio judumo stiprinimo. Nuo praėjusiu metu lapkričio mėnesio socialinių teisų ramstis ir socialinių rodiklių suvestinė e, leidžia mums žengti stipresnės socialinės Europos keliu, to būtina e, griežčiau gyvendinti valstybės narėms numatytos rekomendacijos e, e, socialinės, socialinės, e, tos rekomendacijos mes kaipime dėmesį į socialinių švietimo klausimus tam, kad ištikrintume, jog ekonominis progresas atitiktų ir socialinį progresą. Kaip dėmesį dabar į kai kurios aspektus ir problemas, stapri, greita technologinė pažanga e, verčia mus dabar vykdyti reformas susijusias su darbuotojų kvalifikacijos kelimu, keitimu, gerinimu, Taigi reikia e, pakeisti situaciją švietimo profesinio mokymo srityje, nes e, būtent šios rytis e, daro didžiausią įtaką ilgalaikę socialiniai sanglaudai ir ilgalaikiai mūsų visuomenių geroviai. Žmonių integravimas į darbo rinkoje yra tie vartai, kurie leistų jiems aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Nepaisant to, išlieka kai kurios pažeidžiamas visuomenės grupės, tai yra migrantų kilmės, neįgalėjai asmenys, Romai susiduria su penelik E, dideliu skaičiumi kliučių. Taip pat būtina užtikrinti lyčių lygybę. Šeimos kūrimas neturėtų tapti našta jūsų profesiniam gyvenimui, todėl labai svarbu užtikrinti e, per įvairias išmokas ir kitas teikimas paslaugas galimybę derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, ypač siekiant daugiau moterų pritraukti į darbo rinką. Labai dažnai mes e, pagristai kalba apie tai, kad būtina tas stiklinės lubas e, pramušti, tačiau lyčių lygybės srityje dar iš tiesų nesugebame to nepadaryti, todėl neligybė užimtumo srityje ir toliau E, egzistuoja, į tai reikia atkreipti dėmesį daugelį valstybių narių ir šis klausimas yra susijęs ne tik su skiriamomis išlaidomis, pastangos turi atnešti ir laukiamų e, rezultatų, įskaitant e, ir socialinės apsaugos politikos įtraukumą bei veiksmingumą. Taip pat reik, čia reikia paminėti ir sveikatos apsaugos paslaugas, kolegos Mėly pirmininkai, ponius ir ponai, ponai, baigdama noriu padėkoti Europos parlamento nariams už jų indėlį rengiant politinį susitarimą dėl užimtumo gairių, e, kuris buvo pasiektas pra, praėjusią savaitę EPSCO, taip pat ir jūs pasiūlymai rengiant galutinį kompromisą leidžia dabar uh, E, atkreipti rimtą dėmesį į vienodas galimybės, užtikrinant prieigą prie darbo e, rinkos, e, tinkamas darbo sąlygas ir socialinį įtraukti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, dabar galėsime pradėti diskusiją. Galite pateikti savo klausimus komisijos nariams, pusantros minutės turite kiekvienam klausimui ir po to aštuonios minutės bus skirtos komisijos nariams, kad jie galėtų pateikti savo atsakymus. Pirmiausia, EPP frakcijos narys, ponas Krištof Heglan, jis yra užimtumo komiteto narys, jis yra salėje, ar ne? Taip, puiku, gerai. Labai dėkuoju. Dabar dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu lenkiškai, todėl prašau užsidėti ausines. Szanowna Pani Komisarz, Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Gerbėmiai komisijos nariai, ponė pirmininkė, gerbėmiai ponai ir ponios. Mes matome, kad gerėja Europos ekonomikos rodikliai, viešųjų investicijų rodikliai, gerėja, gerėja užimtumo padėtis. Tačiau mes nenorėtume sus, sustoti, neturėtume dabar nusiraminti, tikdami, kad nedarbo mažėja. Nedarbas, ypač jaunimo tarpe, sudaro sąlygas skurdui ir dėl to žmonės e, yra mažiau motivuoti. Ir aš manau, kad mes turime imtis papildomų priemonių ir sveikatos priežiūros srityje, profesinio mokymo srityje. Turime siekti užtikrinti, kad visi galėtų gauti jiems reikalingą įsilavinimą, skaitant ir aukštą įsilavinimą, ir kad jis būtų prieinamas visiems, skaitant ir pažydžiamiausias grupės, pažiūrėjau, neįgaliuosius bet to valstybės narės turėtų dar nemažai ką padaryti, kad užtikrintų, kad būtų kuo mažiau darbo be garantijų. Mes žinome, kad skaitmeninėme amžiuje e, atsiranda vis naujų darbo formų ir turi prisitaikyti mūsų darbuotojai, kurie turi nuolat tobulinti savo įgūdžius ir todėl reikia kalbėti apie mokymasi visą gyvenimą, apie taip, kaip galime būtų skatinti judumą darbo rinkoje, darbo vietoje bet to reikia geriau derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, reikia geriau apibriežti ir nustatyti darbo valandas, reikia taip pat pagerinti nuostatas dėl vaiko priežiūros atostogų ir kitų dalykų. Visos šios rekomendacijos be abejo yra labai naudingos, tačiau dėja galima pastebėti, kad ne visuomet jų laikomasi. Nuo pat Europos semestro pradžios rekomendacijų gyvenimo rodiklis tai siekia 9 procentus. Kai kurios šalės visiškai jų nepaiso. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti štai ko. Kodėl šios rekomendacijos nėra tinkamai įgyvendinamos? Ir ką komisija ketina daryti tam, kad įtikintų valstybės narės geriau įgyvendinti teikiamas rekomendacijas? To... Dėkoju. Toliau ponas Vanden Kendelė iš EPP frakcijos ir ekonomikos reikalų komiteto nariui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labas rytas visiems komisijos nariams. Aš turiu du klausimus. Jie yra susijęs su ekonomika. Ir dėja, vienas iš mano klausimų buvo skirtas, būtų skirtas ponui Moskovisi, bet jo dėja nėra. Uh, šioje salėje. Ir todėl aš kreipiuosi į pono Dombrovskį. Ir norėčiau jūsų paklausti apie biudžetą. Ar jūs pritarėte tam, kad 2019 metų prognozėse, kurias parengė mokesčių taryba, yra pasirinktas labai toks ribojamojo pobūdžio požiūris į mokesčius. Mokesčių klausimas, kuris buvo numatytas užduoti komisijos nariu Moskovičiui, e, turėjo priepti agresyvų mokesčių e, planavimą nes nuo 2014 metų jau įmamas veiksmų kovojant su mokesčių sukčiavimu ir pirmą kartą e, buvo pateiktas rekomendacijos Eurozonai dėl agresyvos mokesčių planavimo, jos vertinu teigiamai ir, ir džiugas, kad komisija stengiasi koordinuoti veiksmus iš tiesų e, valstybių narių Elgesio kodekso darbo grupė turėtų mm, atitinkamą koordinavimą taip pat pradėti vykdyti. Todėl noriu paklausti, e, komisijos e, narių, ar jūs manote, kad e, Elgesio kodekso darbo grupė taip pat turėtų stengtis tuos veiksmus koordinuoti, tačiau galbūt jai išteklių nepakanka, čia komisija turėtų jai pagelbėti. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū. Mr. Dombrovski. Hmm? Um, okay, uh, thank you uh, very much. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų klausimus. Taigi, pirmiausia, pirmasis klausimas. Jūs kalbėjote apie socialinius klausimus ir aš tikiuosi, kad Marijanai atsakys į juos. Taigi, o aš norėčiau pakalbėti tik tai apie tai, kaip gyvendinamos yra šalims skirtos rekomendacijos. Taip, iš tikrųjų, kaip aš minėjau, Mes matome, kad valstybės narės įvairiai gyvendina joms skirtas rekomendacijas, įvairiai jos gyvendinamos ir įvairiuose sektoriuose. Ir matome, kad kai kur jos gyvenimas neįtintinkamai, pažanga yra ribota. Jūs žinoma, kad mes gyvename pra, pažangą gyvenant rekomendacijas pagal tokius rodiklius. Jokios pažangos, ribota pažanga, šiek tiek pažangos, pakankama pažanga ir visiškai įgyvendintos. Taigi, kai, ką galima būtų padaryti, siekiant užtikrinti, kad valstybėms narėms labiau rūpėtų joms skirtos rekomendacijos. Komisija turėtų aktyviau dirbti su e, vyriausybėmis, su, su e, nacionaliniais parlamentais, socialiniais partneriais, valstybės narėse. Mes turime kartu su visais šiais partneriais e, geriau aptarti Europos semestrą, turime sakyti visus mums skirtus klausimus, turime geriau nustatyti iššūkius ir teikti konkretesnės rekomendacijas dėl to, kaip galima būtų tvarkytis su tais iššūkiais. Toliau, Galvodami apie tai, kas vyks po 2020 metų ir e, apie daugiametę finansinę programą, kuri galios po 2020 metų, mes norėtume susijęti šalims skirtas rekomendacijas su ES e, e, teikiamų finansavimo. Čia mes kalbame ir apie struktūrinius fondus, ir apie konkrečias reformoms skirtas programas. Tom programoms skirti yra 25 milijardai eurų ir mes turėtume dėl tų programų turinio susitarti su valstybėmis narėmis. Turime susitarti dėl konkrečių reformų ir nu, teiksime finansinės paskatas valstybėms narėms tam, kad jos tas reformas įgyvendintas, atsižvelgdami į Europos semestro ir grafiką ir atitinkamai rengdami šalims skirtas rekomendacijas. Toliau, atsakydamas į jūsų klausimą apie eurozonos biudžetą, taip, iš tikrųjų, mes turime Europos fiskalinę tarybą komisijoje, ji pateikė rekomendacijas kuriuose iš tikrųjų laikomasi šiek tiek ribo, ribojamojo pobūdžio fiskalinio požiūrio mes matome, kad ūkis e, e, plečiasi. Jau ši, e, šešerius metus mūsų ūkis, ūkio augimo rodikliai yra teigiami. Tai reiškia, kad mes stiprinsime fiskalinius buferius, mažinsime skolas, taip sukurdami didesnį, didesnį erdvę fiskaliniai veiklai, fiskaliniams priemonėms. Taigi mes suprantame, kodėl Europos mokesčių taryba pasirinko būtent tokį požiūrį. Dabar kalbėdamas apie komisijos sprendimus šioje srityje, čia jokių sprendimų mes dar nepriemėme ir mes lauksime da, rudens da, Europos semestro uh, etapo. Toliau agresyvus mokesčių planavimas ir kodėl apie tai nekalbam Europos, kaip tai susijęs su Europos semestru. Taip mes e, į šalių apie septynių valstybių narių šalių ataskaitos yra kalbama apie agresyvų mokesčių planavimą. Europos semestras yra skirtas tam, kad mes galėtume koordinuoti valstybių narių fiskalinės ir makroekonominės politikas. Mokesčiai yra tas dalykas, apie kuriuos visuomet kalbama ir apie Europos semestrą, ir šalims skirtose rekomendacijose. Uh, Nemažai rekomendacijos skirtų šalims e, yra susijusios su mokesčiais ir be abejo agresyvus mokesčių planavimas yra dalykas, kuris e, yra mūsų darbo tvarkė. Nes žinome, kad dėl mokesčių vengimo ne tik yra iškraipama konkurencija, bet ir mažėja valstybinarių pajamos, e, jis daro, jis daro žalą socialiniai situacijai ir taip pat uh, taip pat apsunkina valstybių tarpusavio santykius ir todėl Europos semestre daug dėmesio tam yra skirta. Dėkuoju, toliau ponia Arena. Ačiū. Socialdemokratų frakcija džiaugiasi tuo, kad rengiant šalims skirtas rekomendacijas socialinio matmens integracija akcentuojama bei e, išskiriamos tam tikros temos socialinių teisų ramstyje. Vis dėlto e, šis semestras sutelktas į ekonomikos ir biudžeto reikalus ir nepakankamai skiriamas dėmesys socialinėms klausimams. Pavyzdžiui, kalbame apie struktūrinės reformas, kurios gali duoti priešingą rezultatą nei pageidaujame socialinėje srityje. Pateiksiu pavyzdį, kalbėdama apie lankstumą darbo vietoje. Uh, Pavyzdžiui, įgyvendinant struktūrinę reformą, užtikrinant lengvesnę prieigą prie darbo jėgos rinkos, e, kai kurie darbuotojai atsiduria labai pažydžiamojo pozicijoje. Ir grįšiu prie komisijos su parengtų pasiūlymų. Pirmas klausimas. Kaip Jūs vertinate struktūrinės reformas, akcentuojant socialinę ašį? E, iš biudžeto perspektyvos reikia kalbėti apie tai, kaip sumažinti išlaidas tai reformai. Nes socialinėje srityje, tu, kaip, kaip užtikname geresnį geresnė prieiga, jeigu mažiname finansavimą, sumažiname finansavimą sveikatos apsaugai, bet norime, kad darbuotojai turėtų našę prieigą. Taigi, kaip struktūrinės reformos suderinamos su socialinės ašies klausimais? Kitas pastebėjimas. E, stabilizacijos e, finansavim, kaštus didžia dalimi finansavo darbuotojai, bei taip, o ne finansų institucijos. Ar galima būtų parengti vertinimą, kiek finansinis stabilumas iš tikrųjų atsijėjo? Uh, Jeigu yra problemų ES, tai jas labiausiai patiria vidutinės klasės darbuotojai, nes jie labai brangiai sumokėjo už tas reformas ir mato, kad paslaugos siūlomos jiems Europoje yra menkesnės kokybės. Ir jeigu norime spręsti socialinės negandas Europoje, šiandien turime imtis šių klausimų. Jūs kalbėjote apie e, pasiekimus augimo srityje, kad tai yra pozityvi pozityvi situacija, augimas vyksta, tačiau norime konkretesnių e, komentarų. Jūs kalbėjote apie šalis, o ar yra rekomendacijos pagal regionus, nes yra neligybė tarp regionų. Taip pat vaikų skurdas, e, socialinė atskirti, socialinio dialogo nebuvimas šiandien. Manau, kad apie tai kalbant mes irgi norime sulaukti komisijos konkrečių atsakymų, o ne tik bendrų pastebėjimų, kad viskas gerai, yra tokie tokie kriterijai. Šiandien dar yra sunkumų įvairiose srityse ir todėl reikia imtis tų sunkumų, problemų e, iš esmės. Ačiū, pradėsime nuo ponios Tyson. Ačiū. Noriu padėkoti už klausimus, atsakysiu olandiškai, nes yra vertimas vertėjai parlamente. Semester betreft en, en, en heel die jaarlijkse oefening zou ik er toch graag op. Kalbant apie semestro metinį vertinimą, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad remiuosi er labai patikimu šaltiniu Europos profesinių sąjungų konfederacija. Eh, eh, Jie teigia, kad 18 metų semestras buvo pats socialiausias iš visų nuo komisijos veiklos pradžios, nuo kadencijos pradžios, galiu pasakyti, kad laikui bėgant vis daugiau socialinių aspektų buvo įtraukta į semestro renginius, taip pat e, kartu parengėme socialinį ramstą visos trys institucijos ir e, e socialinio ramščio e, atskiros gairės ir nuostatos yra įtraukiamas taip pat ir į semestrą, taip pat ir e, rekomendacijose šalims. E, labai daug yra pasisemiama informacijos iš socialinių rodiklių suvestinės, kuomet kalbama apie tai, kad valstybės narys ir toliau virkdi, turi vykdyti reformas, siekdamas e, tvarios finansų sistemos Žinoma, tam galime tik pritarti. Valdis kalbėjo, kad lyginant su 14 metais, 17 ir 18 padėtis e, yra ženkliai pagerėjusi, tiek kalbant apie valstybių skolas, tiek apie biudžeto deficitą, tačiau viešųjų finansų stabilumas e, yra būtinas, jeigu jo neužtikrinsime, tai ateityje kilus mažiausiams sukretimams situacija gali smarkiai pasikeisti, tai aš turiu minėti dabar Europos pinigų sąjungos kūrimą ir stiprinimą ir valstybės narės taip pat privalo prisijimti didesnę atsakomybę, tikrindamos savo viešojo sektoriaus išlaidų kokybę, taip pat ir socialinės politikos išlaidos srityje, vertinant, kur lėšos yra panaudojamos geriausiai, kur ne, taip pat e, ypatingai socialinės neligybės, socialinės įtraukties tiek darbo rinkoje, tiek švietimo srityje dar daugelį valstybių narių susidurima su rimtomis problemomis ir mes atkreipiame į jas dėmesį, ypatingai tose šalyse, kur tos problemos yra didesnio masto nei ES vidurkis. Todėl, kaip e, valdys minėjo, mes palaikome dialogą su valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais, pilietinė visuomenė ir tas dialogas vyksta ir mes taip pat e, raginame valstybės narės imtis tinkamų veiksmų, pasteldami struktūrinių fondų paramą teikdami techninę paramą ir konsultacijas. Tokiu būdu mes mėginame skatinti reformas, kalbant apie švietimą. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame. E, e, taip pat ir su e, Uzo tam, kad būtų galima geriau derinti veiksmus švietimo politikos srityje, turime taip pat ir įgūdžių darbo atvarkį, kitas politinės priemonės tam, kad paragintume valstybės narės imtis tinkamų veiksmų. Mūsų svarbiausias e, siekis yra tvarus ir įtraukus ekonomikos augimas. E, taigi įtraukumo srityje dar daug e, ką būtų galima pagerinti, ypač kalbant apie neįgalius asmenis, E, migrantų palikonis, netgi trečios, e, antros kartos migrantų palikonis susiduria su problemomis. E, Visą tai turint omenyje ir tai, ką valdys minėjo savo įžangoje, didžioji dalis rekomendacijų valstybėms narėms, narėms yra įgyvendinamos, vykdant sėkmingas ir mažiau sėkmingas reformas valstybėse narėse. Ir vertinant vienerių metų laikotarpį galima būtų kalbėti, kad maždaug 50 procentų rekomendacijų yra įgyvendinama, vertinant ilgesnį laikotarpį, tos rekomendacijos įgyvendinamos dar didesnėm dalimi ir mes teikime visą įmanomą E, paramą valstybėms narėms, e, pasitelkdami visas priemonės, taip pat ir metinės ataskaitas rengdami, tačiau vis tik tai turime pripažinti, kad daugelį sričių dar situaciją galime pagerinti, nepaisant to, išvadas galime daryti teigiamas. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponė Dėlvo. Prašau. Kalbėsiu pono Baje vardu kuris pavėlavo į traukinį. Kalbėsiu prancūziškai. Poniai komisijos nariai, džiaugiuosi, kad parlamentas pritarė 14 kovo parlamente patvirtintam pranešimui ir nusprendė traukti socialinį matmenį į savo ekonominę politiką. Rekomendacijos dėl viešojo deficito mažinimo jau įtrauktos kai kurias priemonės. Mm E, kurios skirtos e, pasustiprinti socialinių teisų ramsti. Rekomendacijos dėl e, vidaus aktyvios darbo rinkos politikos yra sveikintinos, nežiūrinti tai reikia dar daug nuveikti, sprendžiant neligybę ir socialinę neteisybę. Svarbu, kad komisijos rekomendacijos dėl atlyginimų, atlyginimų skirtumų ir e, skurstančių darbuotojų ir nesaug, neapsaugotą darbo vietą vietose dirbančių asmenų būtų įgyvendinamos. E, taip pat noriu pakalbėti apie atlyginimų klausimą ir apie ECB parengtą pasiūlymą, e, kurio tikslas užtikrinti didesnę darbuotojų perkamąją galę. E, tokios priemonės būtų veiksmingesnės, nei vien tik tai priemonės iš, finansuojamos iš viešojo biudžeto. Socialistams aktualios priemonės socialinės rytyje ne tik sumažintų e, atotrukį neligybės, socialinį dempingą, bet ir siekia gerovės valstybėse narėse. Kada komisija rengėsi tikimasi konkrečiai sureaguoti, imdamas iš šių klausimų artimiausioje ateityje. Norėčiau kalbėti, pakalbėti ir apie sanglaudos fondus. Ambicinga sanglaudos politika e, gyvendinama Europos regionuose yra labai svarbi, todėl ji turi išlikti prioritetu artimiausioje daugiametėje finansavimo programoje. Gaila, kad komisija nusprendė dalį E, struktūriniam fondam skiriamų lėšų perkelti į e, Europos semestrą ir e, tarp vyriausybinę valdyseną. Šioje srityje reikia konkrečios dinamikos, kuri nepriklausytų nuo kitose srityse priimamų sprendimų. Tai prieštarauja regionų ir vietos valdžios darbo logikai. Ar komisija galėtų išsameu paaiškinti tas sąsajas, kurias įketina užtikrinti tarp Europos semestrų ir sanglaudos politikos ne, mažindama nelegybę ir siekdama kurti kokybiškas darbo vietas. Ačiū. Please, Mr. Dombrovskis. Yeah, uh, Prašau. Ačiū už klausimą. Visur man sakysiu apie socialinį matmenį Europos semestro. Uh, Komisijos nariai Taisen jau išsamei tai pakomentavo ir mes iš tikrųjų stengiamės stiprinti socialinį matmenį, įtraukti Europos socialinių ramščių, socialinių teisių ramščio principus į šį semestrą. Ir nekartą sakiau, kad rekomendacijose yra daugelį vietų akcentuojamas e, socialiniai klausimai bei e, darbo jėgos įgūdžių klausimai. Klausėte apie atlyginimus, atlyginimų skirtumus, neligybę, darbo sąlygas. Kaip žinote, laikantis Europos socialinių teisių ramščio, parengėme konkrečių iniciatyvų ir šiai sričiai. Pavyzdžiui, dėl socialinės apsaugos visiems iš esmės norime užtikrinti, kad socialinė apsauga gavotų, galiotų. E, įvairioms darbo vietoms, nestandartiniams darbo sutartims, kit, kitoms sutartims e, parengėme e, profesinio ir šeimos gyvenimo derinimo iniciatyvą, akcentuojame prognozuojamas darbo sąlygas. Taigi noriu pasakyti, kad ne tik Europos semestro procesai, bet ir konkrečios teisėkuros iniciatyvos yra siūlomos spręsti socialinės ir užimtumo srities klausimus. Toliau sanglaudos politika ir sąsajos su Europos semestru. Būtent tokį pasiūlymą, pasiūlymą ir pateikėme dėl kitos daugiametės finansavimo programos e, Reikia tokio es finansavimo įtraukiančios anglodos politiką, kuris padėtų atremti iššūkius Europos semestre bei šalims parengtose rekomendacijose, nes dažnai sprendžiant tuos, spręsdamus tuos iššūkius valstybės turi e, skirti ir investicijas. Žinoma, negalime to ryšio suabsoliutinti. Žinome, kad sanglaudos politikai keliami konkretus tikslai, pavyzdžiui, sanglaudos fondai skirti infrastruktūrai, transportui, energetikai, aplinkosauginiai infrastruktūrai. Ir taip ir bus. Ir sąsajos su Europos semestru yra ribotos šiuo atveju, nes mes žinome, kad sanglaudos politikai keliami konkretus tikslai ir tai labiausiai susijęs su investicijomis. Kito tarpu Europos semestre kalbame apie kitus dalykus - investicijas, struktūrinės reformas ir fiskalinę politiką. Jau, jeigu jau kalbame apie sanglaudos politiką, noriu pakalbėti apie štai ką. Norime didinti ESIF plus fondų dalį sanglaudos politikos vokelyje. Uh, sujungėme į vieną grupę keletą fondų ir bandome sudarninti sinergiją e, e, socialinės ryties išlaidose. Ir sanglaudos politikai kitoje daugiametėje finansavimo programoje turėtų būti skiriama daugiau lėšų, jeigu tik tai visos teisėkros institucijos pritars komisijos pasiūlymui. Uh, with laiko mums e, pradeda stikti, turint omenyje, kad vertėjai ilgiau nedirbs, tai turėsime dabar užduoti daugiau klausimų, jas sugrupuoti ir pat atsakyti kartu. E, taigi dabar EKR frakcijos vardu, ponia Makintar, užduos klausimą. Manau, kad tikrai gera žinia, kad užimtumo situacija gerėja visoje Europoje. Žinau, kad jungtinėje karalystėje rekordinis skaičius žmonių šiuo metu turi darbą ir e, nedarbo lygis žemiausias per 40 pastarųjų metų, e, atlyginimai e, didės sparčiau nei kyla kainos, E, taip pat gera žinia yra, kad neįgaliųjų skaičius padidėjo 830 tūkstančių per pastarosius 40 metų. Posėdžio pradžioje kalbėjome apie etinių mažumų grupių integravimą į darbo rinką ir Junktinėje karalystėje etinių mažumų užimtumas taip pat padidėjo milijonu e, per pastarąjį dešimtmetį. <clears throat> ir mm, jos. Jo, e, rekomendacijos, kurias komisija rengia jungtiniai karalystiai, e, taip pat atkreipia dėmesį į e, įgūdžių skatinimą tarp darbuotojų. Tai yra techninių įgūdžių skatinimą, ypač e, inžinerinių e, srityje. Jums liko e, pusantros minutės. Aš kalbu tiek ekonomikos, tiek užimtumo komiteto vardu. Pirmininkas atsiprašo, nes jis nebuvo apie tai informuotas. Taigi, trys minutės iš viso kalbėtojai. Mano šalyje turime daugiau nei 800 tūkstančių laisvų darbo vietų ir manau, kad turėtume dėti daugiau pastangų siekiant e, paskatinti jaunimo atstovus tas darbo vietas e, užimti. Nežinau, ar komisija e, svarsto verslumo skatinimo aspektus. Žinome, kad 85 procentus naujų darbo vietų sukuria smulkaus verslo įmonės. Taigi komisija galbūt vertėtų apie verslumo skatinimą jau pagalvoti. Apie neligybę darbo rinkoje noriu pakalbėti ir apie atlyginimų skirtumus e, tarp vyrų ir moterų bei komisijos vykdoma šio proceso stebėsena. E, Jungtinė karalystė įsipareigojusi panaikinti E, skirtumus atlyginimų vyrų ir moterų, e, nepasant to, kad tie skirtumai yra mažiausi Junktinėje karalystėje, siekia 9,8 procentų. Manau, kad reikėtų dėti daugiau pastangų visoje Europoje, e, siekiant užtikrinti atlyginimų lygybę. Tarp abiejų lyčių norėčiau sužinoti, ką komisija daro, kad tai būtų padaryta, pasiektas šis tikslas atsakymas. Ačiū. Sakysiu pirmiausiai į klausimus susijusius su. su įgūdžiais Junktinėje karalystėje. Esame parengę specifinės e, ar rekomendacijas e, siekiant e, užsibriežti atitinkamus tikslus pameistrystės srityje ir mm, kitose srityse keliant darbo jėgos kvalifikaciją. Pastebime pažangos, kuri yra daroma Junktinėje karalystėje atsižvelgiant į komisijos rekomendacijas dėl įgūdžių, nepaisant to galime konstatuoti, jūs taip pat minėjote, kad užimtumo lygis šiuo metu yra rekordinis, tačiau darbo našumas auga nežymiai, nepaisant um, teigiamas uh, situacijos darbo rinkoje, todėl mūsų manimų nėra pakankamai išnaudojami turimi įgūdžiai, reikia į tai atkreipti dėmesį. Taip pat verta pažymėti, kad remiantis EBPO e e, duomenimis Jungtinė karalystė yra labai didelė dalis žemos kvalifikacijos darbuotojų, todėl e, kvalifikacijos gerinimo ir persikvalifikavimo srityje reikėtų pasinaudoti geriau e, atsiveriančiamis galimybėmis, įskaitant ir e, formales techninio švietimo priemonės, kuris būtina pasitelkti, apie tai taip pat kalbama rekomendacijose, o kalbant apie užimtumo skatinimą, tai yra verslumo skatinimą, manau, kad tai yra sudėdamoji Europinio semestro dalis, įvairūs aspektai susijęs su verslo aplinkos gerinimu, su galimybė pradėti savarankišką verslą arba investuoti į egzistuojančias įmonės, kūrenčias naujas darbo vietas. Tai yra sudėdamojo Europinio semestro dalis, kaip ir e, atlyginimų skirtumų e, mažinimas. Mes šią problemą bandome spręsti ir vertiname Europinio semestro kontekste. Ir e, tos valstybės narės, kuriuose atlyginimo skirtumas mm, yra pakankamai didelis, taip pat joms yra parengiamas specifinis rekomendacijos, kad situacija pagerėtų. Karolin Natkigal. Dėkoju pirmininkė, dėkoju. Found in a recent study that the implementation rate of the country specific uh, recommendations. Bruegel centras uh, neseniai paskalbė informaciją apie tai, kad da, da, rekomendacijos turėtų būti konkretesnės ir kad, a, kad įgyvendinimo lygis tose šalise, kur yra pernelyg didelis disbalansas, padidėjo. Ir rekomendacijos labai skiriasi pagal šalis ir pagal sektorius, bet to daugiametės vertinimas parodo, kad kai kuriuose šalyse da, e, geriau gyventinamos rekomendacijos, ypač jei galvosime apie ilgesnį laikotarpį, bet vis tiek labai silpnai e, tos rekomendacijos yra gyvendinamos. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ką komisija ketina daryti, siekdama užtikrinti, kad struktūrinės reformos būtų gyvendinamos, nes e, aš manau, kad Stabili ir atspari ekonomika yra geriausia apsaugos nuo kitos krizės priemonė. Ir todėl aš taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip nacionalinės mokesčių tarybos ir Europos pinigų valdyba galėtų prisidėti prie to, kad e, rekomendacijos būtų įgyvendinamos geriau. Dėkuoju. Andrikiai kalbės Šamon toliau. Labai dėkoju, ponė Pirmininkė, ir aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkui. E, dėkoju už tai, kad jūs pas mus atvykote, nes kitaip nelabai žinočiau, ką mes čia veiktume, nes aš turiu, e, noriu užduoti savo klausimus ponui Moskovisijai. Ir net jei aš dabar kalbėčiau konkrečiai apie Europos semestrą, e, apie tai, kaip yra jis yra gyvenimas eurozonoje. Ir aš kalbu apie Europą ir, pažiūrėjau, konkrečiai apie Ispaniją. Ta, vieną kartą Ir aš džiaugiuosi, kad aš nedikumoje dabar kalbu. Ispanija yra nesuvaldoma, Ispanija prarado padėti vidaus rinkoje ir dėl tai kenkia visai Europai. Didėja naftos kaina, augimas nedidėja, nelygybė didėja, mes negalime valdyti Ispanijos ir ji tikrai sproks. Nekalbėkite mums apie kažkokias analizės, darykite viską, kad Ispanija tiesiog galėtų sugrįžti į vidaus rinką, kitaip sproks visa Europa. Maximum 4 minutes, because you use. Mm -hmm. uh, okay. Uh, thank you very much uh, for those. Uh... Dėkoju, dėkoju už pateiktus klausimus. Ir aš norėčiau pradėti nuo tuo, kaip gyventinamos yra šalims skirtos rekomendacijos. Mes stebime Europos komisijoje, kaip yra įgyvendinamos rekomendacijos ir e, kiekvienais konkrečiais metais ir stebime ilgalaikės tendencijas. Tai yra būtina, todėl kad mes suprantame, kad reformams parengti uh, joms pasiruošti turės gyvendinti reikia nemažai laiko. Taigi mūsų skaičiai rodo, kad valstybės narės arba visiškai gyvena rekomendaciją arba padarė nemažai pažangos jas įgyvendinant. 48 procentų rekomendacijų yra įgyvendinta praeitais metais. Bet matome, kad pažanga yra netolygi skiriasi padėtis ir atskiriuose šalise, ir konkrečiuose sektoriuose. Aš dabar jų neminėsiu. Ir tose šalise, kur egzistuoja makroekonominis disbalansas, nesak, nepasakyčiau, kad tenai kažkaip ypatingai yra siliekama gyvendinant rekomendacijas. Uh, labiau nei kitose šalise, bet akivaizdu, kad e, galima būtų geriau įgyvendinti tas rekomendacijas. Taigi, aš jau jums paaiškinu, kokiu priemonių mes įmamės šioje srityje. Dažnai aš sakau, kad mes kalbame apie šalims skirtas rekomendacijas. Rekomendacijas, o ne uh, nurodymus, įsakymus. Ta reikia turėti galvoje. Todėl labai svarbu uh, palaikyti dialogą su valstybėmis narėmis, daryti viską, kad jos suvoktų, kad tos rekomendacijos joms yra reikalingos. Ir tas darbas vyksta įvairiais e, ligmenimis, nes norime, kad valstybės narės suvoktų, kad Europos semestras yra joms naudingas dalykas ir jos turėtų įsitraukti jį visiškai. Toliau, daugiametė finansinė programa, Jau minėjau, kad mes e, patikime pasiūlymą susijęti e, sanglaudos e, ir struktūrinius fondus su Europos semestru. Jau buvo be abejo tai patiktas klausimas, be abejo mes negalime visiškai jų susijęti ir uh, Bet kartu suprantame, kad dar galima būtų geriau išnaudoti jų sinergijos efektą ir tą mes atsižvelgėme rengdami kitą daugmetį finansinę programą. Toliau, nacionalinės mokesčių uh, valdybos tarybos. Be abejo, jos gali suvaidinti savo vaidmenį šiame procese ir mes stebime, kaip šalis įgyvendina atitinkamas nuostatas kaip yra įsteigiamos ir valdomos nacionalinės mokesčių tarybos ir be abejo mes jų nuomonės išvilgime, kai rengiame rekomendacijas. Antra. Jūsų antras klausimas susijęs su Ispanija. Aš nebūčiau toks pesimistas. Ispanijoje augimo rodikliai yra vieni geriausių. Ispanija gyvendino labai svarbės struktūrinės reformas, kurių reikėjo po krizės. Ir būtent dėl šių reformų dabar ir gerėja ekonominė padėtis. Be abejo, dar išlieka įvairių iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Ir mes dar manome, kad Ispanijoje yra pernelik didelis įsiskolinimas, mažas našumo augimas E, viešosios ir pačiosios skolos santykis nėra tinkamas, e, nepasinu, kad nedarbas e, mažėja, bet vis tiek dar daug ką reikia padaryti. Ir, bet vis tiek mes manome, kad Ispanija padarė tikrai labai didelę pažangą. Toliau buvo. Mes įsakėme savo nuomonę dėl mokesčių, kai pakomentavome Ispanijos uh, biudžeto samatą, atsižvelgdami į augimo ir stabilumo paktą. Ir atitinkamai mes taip pat pakoreguosime savo veiksmus dėl perteklinio biudžeto deficito procedūros. Dėkuoju, Lina Kari. Dėkuoju komisijos nariams. 2016 metais komisija paskelbė apie socialinį ramstį ir uh, Panašu, kad mes e, iš tikrųjų dabar pradedame daugiau dėmesio skirti socialiniams klausimams. Jei mes nepritarėme šalims rekomendacijoms, e, o kartais nepritarėme, pa, pažiūrėkite, pavyzdžiui, tai, kas pasiūloma Lenkijai, Austrijai ir Slovenijai. Tose šalise da, uh, nedarbas e, e, jaunimo tarpe yra didelis ir jeigu mes ten didinsime tose šalyse pensinį amžių, tuomet jaunimui dar sunkiau bus patekti į darbo rinką. Viena vertus mes turime socialinį ramstį, kuris turėtų e, užtikrinti, kad visiems būtų vietos, atsirastų vietos darbo rinkoje. Bet socialinės ramstis negali būti tapatinamas su, socia, su šalims skirtomis rekomendacijomis. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kokį vaidmenį vaidins socialinės ramstis ateityje, kai bus formuojamos būsimosios rekomendacijos. Ir ką daryti, kai, kai kartais. Uh, vienoje srityje imamasi vienų veiksmų ir dėl tų veiksmų susidaro papildomos problemos kitose e, srityse. Ir kaip komisija e, skatins didesnį informuotumą, e, įsitraukimą į socialinius klausimus ir kaip galima būtų padėti jaunimui sugrįžti, įsilieti darbo rinką. Ačiū kolegos Terry tai Rentke turėjo išeiti, jie atsiprašo dėl to ir Jeigu niekas iš žaliųjų daugiau nenori pasisakyti, toliau tuomet žodis Dimitris Papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė Dombrovski. Turiu porą klausimų. Pirmasis. Mano šalis Graikija e, pasiekė etapą, kuomet bu, bus e, užbaigtas taikyti trečiasis memorandumas parengtas mano šaliai. Tačiau parengtas priemonių rinkinys, kurių tikslas ir sumažinti įsiskolinimo naštą, Euro, kurį Eurogrupė e, patvirtino birželio 20. Kaip jūs jį vertinate? Taip pat kitas klausimas. Norėčiau paklausti, kodėl eurozonoje jūsų nuomonė ir toliau išlieka atotrukis praktiškai gyvendinant e, priemonės, kad apsisaugotume nuo galimų krizių ateityje. Žinoma, eurozona dabar yra atsparesnė nei prieš keletą metų, tačiau ji nėra pakankamai stipri, kad atremtų naują galimą krizę. Ir tik pasiūlymai parengti e, būtent šiam tikslui, pavyzdžiui, bankininkistės sąjunga, naujos kapitalo garantijų sistemos kūrimas, e, stipresnių MVI kūrimas, taip pat Europinis valiutų fondas, kuris, e, kurį kontroliuotų Europos parlamentas. Visą tai yra priemonės, priemonių pavyzdžiai. Tačiau mm, tai jų nesimama. Ir mat, matome, kad trūksta veiksmingų priemonių. Priemonių, kurios uh, užtikrintų, kad valstybių narių biudžetos atsispindėtų vadovų tarybos išvados. Neįgyvendinama iki galo ekonomikos ir pinigų sąjunga. Pastebėjome, kad yra nuolatinis vėlavimas. Kodėl taip yra? Žodis ponui Dombrovskijui. Atsakysiu į klausimus apie sąsajas tarp socialinių teisų ramščio ir šalims skirtų konkrečių rekomendacijų, o Marijana daugiau pakomentuos šią temą. Atsakysiu jūsų užduotus konkrečius klausimus apie pensijas, e, amžiaus grupę bei tendencijas darbo rinkoje. Visada reikia ieškoti pusiausvėros tarp šių e, veiksnių, nes senėjant gyventojams susidursime su iššūkiais užtikrinant mūsų pensijų sistemų ir sveikatos apsaugos sistemų mm, no, nu, testinį veikimą, nes mažesnis skaičius E, dar, dirbančių žmonių e, turės išlaikyti didesnį, didelį pensininkų skaičių. Prieš dešimtmetį tas santykis buvo 4 su 2, o už dešimties metų e, bus 2 prie 1. Ir e, Europos komisija tai akcentuoja ir šalims skirtose rekomendacijose siūlo susijęti gyvenimo trukmės ir pensijų sistemos aspektus, užtikrinant kiek įmanoma platesnį žmonių dalyvavimą darbo rinkoje, nes tai bus būtina, bandant e, išlaikyti mūsų socialinį modelį. Dabar atsakysiu apie, į klausimus apie Graikiją. Iš tikrųjų, tai didelis pasiekimas. Ir graik, tai, kad Graikija Graikijai bus nustotos e, taikyti programos ir komisija džiaugiasi susitarimais pasiektais birželio 21-ąją. Noriu pasakyti, kad kalbant apie Graikiją, svarbus trys dalykai. Visų pirma, svarbu, kad Graikija toliau eitų tuo pačiu keliu, e, gyvendama fiskalinės priemonės ir strateginės reformas, kad auktų pasitikėjimas Graikijos ekonomika e, rinkose, nes Graikija grįžta į, finansų, į finansavimo rinkas, kitas, kitas rytis įsiskolinimo priemonės, mes, skolos priemonės, mes jas vertiname teigiamai, e, pratestas e, paskolų, e, paskolų terminai pas, e, ir taip pat patvirtintos kitos priemonės. E, tai siejama su Graikijos testiniu dalyvavimu siekiant e, tikslų fiskalinėje srityje 3,5 procento BVP laikotarpiu po 2010-ųjų. Toks yra tikslas. E, Taip pat Eurogrupė, e, Eurozonos šalis yra įsipareigojusios stebėti situaciją ir prireikus imtis kitų reikalingų koregavimų. Galiausiai paskutinis e, paskolų kiekis 15 milijardų eurų suteikia reikalingą saugų buferį Graikijai, kad ji galėtų sugrįžti į finansų rinkas. Taigi tai tikrai svarbus žingsnis priekin, nes Graikijos ekonomika atsigavo, finansinis stabilumas užtikrintas ir dabar atėjo laikas e, pasiremti visą šią situaciją ir aš nebejoju, kad Graikijos ekonomika mus tikrai dar atneš gražių surprizų. Toliau, ekonomikos ir pinigų sąjunga ir šios sąjungos gilinimas. Nenoriu užbėgti už akių e, vadovo susitikimo išvadoms, nes susitikimas vyksta šiomis dienomis. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Matome, kad viskas e, sparčiau e, keičiasi bankininkystės sąjungos klausimų, gal, tikimės konkrečių siūlymų uh, dėl vieno pertvarkos fondo patvirtinimo jau patvirtintos visos tos sistemos sudėtinės dalys ir tikimės, kad bus priimti reikalingi sprendimai. Kalbėdamas komisijos vardu, noriu pasakyti, kad netiek pažangos pasiekta Europos indėlių draudimo schemoje. Mums norėjusi daugiau pažangos, bet kaip žinome, šios pasiūlymos svarstymas buvo labai prieštaringas nuo 2015, kuomet komisija pateikė pasiūlymą. Fiskaliniai klausimai iš tikrųjų yra Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyva dėl eurozonos biudžeto. Komisija savo ruoštų nepateikė pasiūlymo dėl atskiro eurozonos biudžeto. Mes kalbėjome apie elementus, kurie yra svarbus eurozonai kitoje daugiametėje finansavimo programoje Europos E, investicijų paramos programa, e, investicijų stabilizavimo priemonė. Manome, kad, tie, kad tos sudėtinės dalis suderinamos su Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyva bei kitų valstybių narių iniciatyvomis, nes viskas krypsta tą pačią kryptimį, yra siekis užtikrinti Europos mastu uh, pasiūlyti priemonės, kurios padėtų atremti rinkų sukretimus. Bet manome, kad diskusijos dėl fiskalinių klausimų turėtų vykti ir svarstant kitą daugiametę finansavimo programą, nes tai yra būtina. Tuo ir baigsiu, galbūt Marijan dabar aptars socialinius klausimus. Ačiū, trumpai kalbėsiu, ačiū ponė vicepirmininkė. ramščiai, socialinių pasiekimų lentelė ir semestras, Europos semestras šalims skirtos rekomendacijos. Ką galėčiau pasakyti visų pirma, e, socialinių teisų ramščių įsipareigojame visi, yra 20 principų, tai kompasas, kuris mus veda link tikslo, kurį draugė norime pasiekti. Bet jeigu norite išsiaiškinti, ką darote, kur esate, reikia tai įvertinti. Ir tam egzistuoja socialinių pasiekimų lentelė. Jei pažvelgsite į šalių situaciją ir visus susijusius do dokumentus, semestrą, pamatysi, kad, te, kad trys pagrindinės socialinių teisų ramščio tendencijos yra apriektos. Prieiga, galimybės, švietimas, įgūdžiai, mokymai, galimybės. Jei kalbame apie prieigą prie darbo rinkos, geros darbo sąlygos bei socialinės paslaugos ir socialinė apsauga visiems. O pažvelgę į šalims skirtas rekomendacijas ir ataskaitas apie šalis, matysime, kad jų kvėpimo šaltinis tai socialinių pasiekimų lentelė. Ten nėra viskas mechaniška nėra taip, kad kiekviena šalis, kiekvienu aspektu aptarta šalims skirtose rekomendacijose ar lentelėse mes akcentuojame sritis, kuriuose yra problemų ir tas pasiekimų lentelės naudojame kaip galimybę e, analizuoti situaciją ir pasigilinti į konkrečius šalių situacijos aspektus. Tos lentelės dėka žinome, kur yra valstybės narės, kaip toli jos dar nuo išsikelto tikslo. Galime palyginti valstybių narių padėtį, taip pat pasiektus rezultatus, galime aiškintis, um, kokie bendri yra pasiekimai ir tai yra gera priemonė, kad uh, Ir Europos semestras yra galimybė ne tik stebėti ekonominę situaciją, socialinę situaciją, bet ir ekonominę valstybių narių padėtį ir mes šimtų procentų tą priemonę išnaudojame. Ačiū. Laura Adžėja. Ačiū, Laura G. Ačiū, pirmininkė. Labadiena komisijos nariams. egzistuoja skirtingi vertinimai to, kaip turėtų atrodyti konkrečios rekomendacijos atskiroms valstybėms narėms. Aš noriu pasakyti, kad mm, situacija Italijoje iš tiesų nesmarkiai pasikeitė po tariamo struktūrinių reformų teigiamo poveikio. Pusimoji peržiūra kurioje bus priimamas sprendimas dėl Europos paramos skirimo, atsižvelgiant į struktūrinių reformų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti vertinama kritiškai. Šiuo metu Italijoje 5 milijonai žmonių gyvena visiškame skurde. Jie negali patenkinti pagrindinių savo gyvenimo poreikių jeigu dar ant jų pečių užkrausime struktūrinės reformas, kurių poveikis iš anksto nebus vertinamas, tai padariniai gali būti labai blogi. Manau, kad e, komisijos narės Tysin minėta socialinis šių reformų aspektas e, turėtų būti vertinamas, tačiau reikia ir e, konkrečius projektus atskirai vertinti bei pasiūlymus. Atsižvelgiant ypač į primtus tinkamus sprendimus dėl profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimo. Iš pradžių buvo pasiūlyta mm, pakankamai pozityvi sistema, o po to visi teigiami dalykai šios buvo pašalinti. Manau, kad tikiuosi, kad trilogo metu e, kai kurios prarastus e, ar išbrauktus aspektus vėl galėsime įtraukti. Manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti socialiniams aspektams. 5 milijonai skurde gyvenančių žmonių Italija yra per daug. Reikia numatyti atitinkamas kovos su skurdu priemonės dėl struktūrinių reformų, pavyzdžiui, galėtume nustatyti tam e, tikras minimales e, pajamas žmonėms ir jas užtikrinti, tačiau e, negalime nustatyti tokios sąlygos, kad ateitie Europinė parama būtų skiriama tik tai, jeigu būtų vykdomos struktūrinės reformos, ypač turint omenyje, kad tos reformos dažnai yra skausmingos. O. Noriu užduoti Jums klausimą mm, dėl to, kad Jūs turite komisijos priimamus sprendimus pristatyti taip pat ir Belgijai. Iki 2020 metų numatytos priemonės Belgijai yra nukeltos nebent 0,6 e, procentus nuo bendro nacionalinio produkto kiekvienais metais būtų skiriama daugiau e, socialiniams reikmėms. 2018 birželio pradžioje e, E, buvo paskelbta, kad e, tas socialinis e, likutis turėtų padidėti iki 1,6 2019 ir 1,7 2020. Ir Erikas Van Romp Perajus e, e, tai ir e, prognozavo, atsižvelgiant į atitinkamas atitinkamus ekonominius procesus ir socialinius procesus, kurie šiuo, šiuo metu vyksta ir atitinkamas Centrinio banko vadovo Dragio prognozes. Taigi, kaip Jūs pakomentuotumėte paskutinius Belgijos federalinio planavimo institucijos pareiškimus. Emilijam Pavel. Ačiū ponė Taisin. Vakar gavau pana Junkerio atsakymą į e, Liepos 14 dieną mano išsiųstą elektroninį laišką. Vertėjai posėdžio pradžioje jau informavo, kad dėl vykdomų protesto akcijų e, nesutrent su Europos parlamento administracija dėl uh, naujų vertėjų darbo sąlygų, mes e, turime nutraukti savo darbą, labai dėl to galėstaujame, tačiau tikimės jūsų supratimo ir paramos mūsų siekė susitarti su administracija artimiausiu metu. Ačiū uždėmesi. My question is, who pays for this, uh, uh, let's say, predictions?